informuokite. Panašu, kad pastabų lyg ir nėra, tai todėl galime pati, patvirtinti vakaryšio posėdžio protokolą. Aš gavau tarybos poziciją pirmajame svart,